sektoriui Europos Sąjungoje. Ir šau dabar žodį tarti komisijos atstovę, buvusią mūsų kolegę Europos parlamente, ponę Tyson, prašom. Thank you, uh, chairman. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, džiaugiuosi galimybę pakalbėti su jumis apie imigracijos krizės poveikį transporto sektoriui ES. Kaip visi žinote, dėl beprecedenčio migrantų atvažiuo, kai kurios valstybės narės vedė vidaus sienų kontrolę, nors ji yra ir laikina, jie tinkamai neleidžia veikti šengeno zonai. Saugumo tendencijos taip pat reiškia, kad e, įvesta kontrolė tam tikrose transporto rušise ir prie sieno. Transportų sektorius ypač jautrus yra tokiams priemonėms. Todėl vidaus sienų kontrolės įvedimas e, nuolatiniu būdu ne tik pakenktų piliečių judumui Šengeno zonoje, bet taip pat ir sutrikdytų ir laisvą prekių judėjimą. O tai dabar sudaro daugiau kaip 2800 milijardų eurų vertės. Ir tai reiškia 1700 tūkstančių tonų apimties. Komisija analizuoja tų kontrolės priemonių įvedimą ir pirmieji rezultatai rodo, kad per trumpą laikotarpį laukimo laikas prie sienų ir terminalų būtų didesnis ir tai turėtų poveikį prekybai ir keleiviams. O tai galiausiai sumažintų prekybos e, apimtis, taip pat tai paveiktų ir ekonomiką. Dokumentų kontrolės procedūras reiškia papildomos išlaidas valstybėms narėms, perkant įrangą, finansuojant personalą ir įrangą. Ne. Ir kelių transporto sektorius ypač nukentėtų, nes laiku pristatomi produktai yra labai svarbus parametras konkurencingumui. Na ir pagaliau mažos rytinės įmonės, kurios yra kelių transporto pramonės e, stuburas, patirtų didžiausią poveikį. Kadangi pelno maržos yra labai mažos, bet kokios didesnės išlaidos būtų perdodamos galtiniams vartotojams arba iškeltų sunkumų transporto bendrovėms egzistuoti. Kai dėl skaičių komisija mano, kad visiškas sienų kontrolės įvedimas stebėti žmonių judėjimą Šengeno zonoje iš karto e, sukeltų kainas, tam tikrą kainą ES ekonomikai nuo 5 iki 18 milijardų eurų per metus. Ilgalaikis netiesioginis poveikis e, apskaičiuojamas sunkiau, tačiau e, skaičiai rodo, kad vidaus sienų kontrolės gražinimas turėtų esminį neigiamą poveikį visai Europos ekonomikai. ES vidaus prekyba sumažėtų, jos apimtis, o kaštai padidėtų ir tai paveiktų daugiausia valstybės narės, kurios yra priklausomos nuo vidaus ES prekybos. 1,7 mil, milijono piliečių, kurie dirba kaiminėse valstybėse, pavyzdžiui, Slovakija, Estija, Vengrija, Belgija. Toms valstybėms toks svarbus labai darbas, o geros e, darbo rinkos veikimas taip pat patirtų poveikį. Gerbėjai parlamento nariai, aš manau, kad Pirmieji vertinimai rodo, kad e, šeng... laisvo judėjimo susta... galimas sustabdymas gali turėti didelį poveikį. Ir tai turėtų poveikį ir ES e, ekonomikos augimui ir transporto sektoriui. Todėl sienų uždarimas tarp valstybių narių turėtų būti laikina tik tai priemonė, o kontrolė turėtų būti panekinta, kai taip, kaip tai galima greičiau. Komisija dėl to savo ketvirtos kovo komitete e, pavadinimu grįžtant prie Šengeno gairių. E, šiame komitete teigia, kad iki 16 metų pabaigos reikėtų grįžti prie normalaus Schengeno zonos funkcionavimo. Kuo ilgiau bus taikoma sienų kontrolė, tuo sunkiau ir brangiau bus atkurti palankų, palankę verslo aplinką Schengeno zonoje. Kadangi e, ekonomikos subjektai pristaiko prie naujos tikrovės, grįžti E, prie ankstesnės situacijos nebus taip lengva ir garantuota. Noriu patikinti Jūs, kad mes dirbsime daug, kad būtų grįžta prie normalaus šiandienos sistemos veikimo ir vidaus rinkos veikimo iki šių metų pabaigos. Taigi, turint tai galvoje, aš e, dabar norėčiau išklausyti Jūsų nuomonės šiuo klausimu ir apie tai, kaip mums dirbti, kad išsaugotume ir apsaugotume bendrąją rinką. Ačiū. Uh, Ačiū. Pone komisijos narė. Dabar išklausysime e, politinių frakcijų atstovų pasisakymų. EPP frakcijos vardu ponas Polčiak. Dviem minutėm, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad migracijos krizė tai visų mūsų bendra problema ir didžiulis klausimas Europos valstybėms. Būtų labai didelė klaida manyti, kad kai kurios šalis gali tos krizės išvengti. E, jei tokia klaida būtų padaryta, jos pasakmes pajustume visi. E, komisijos atstovas ką tik pacituoti skaičiai atitinka nepriklausomas apžvalgas. Ir tikrai apgalėstauju, kad kai kurių e, politinių frakcijų atstovų čia salėje net nėra. Jei tie žmonės ragina uždaryti mūsų valstybių sienas, tai jie bent jau turėtų išklausyti tuos skaičius, e, išklausyti viską, ką ką tik pasakė komisijos narė ir visus tuos duomenys paremė ir nepriklausomai atlikti tyrimai. Jeigu būtų uždarytos sienos Šengeno erdvėje, atsisakytume didžiausio ES pranašumo, laisvo judėjimo. Tai būtų Tai reikštų, kad būtų uždaryta laisva asmenų, prekių, kapitalo, darbo jėgos judėjimo erdvė, kuri naudinga Europos įmonėms ir trečiosioms šalims. Šiandien erdvė yra vienas didžiausių privalumų, kuriuo naudojasi mūsų piliečiai, siekdami gerovės ir augimo. Tai labai svarbu ir įmonėms, dėja dėl migracijos krizės, kuri nebuvo tinkamai išspręsta. Šiai sistemai iškilo grėsmė bei verslui, kuris veikia transporto srityje. E, uždarytos sienos atsiliepia e, sausumos transportui, geležinkelių transportui, priekybai bendrai. Būtent todėl manau, kad mūsų prioritetas būtų imtis visų šių klausimų ir spręsti problemas palei mūsų išorinę sieną. Užtikrinti, kad šengeno sistema funkcionuotų, nes jei ją prarastume, tai būtų didžiulis praradimas, kaip komisijos nereikia tik papasakojo. Pamastykime apie tai. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu. E, Bonas Ismail Ertuk dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Pone komisijos narė kolegos, noriu aiškiai pasakyti, jog kalbame ne vien tik tai apie grinai migracijos krizę, tai yra ir Europos politikos krizė, kurią stebėme pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais. 208 valstybės narės kiekvieną dieną nesugeba išspręsti humanitarnės krizės. Jei tai darytume Europos mastu, mums pavyktų. Tokiame stabiliame žemynė kaip Europa. Norėčiau pakalbėti apie situacijos poveikį transporto sektoriui. Vietoj bendro sprendimo paieškų kai kurios valstybės pradėjo e, dirbti savarankiškai ir nieko kito nesugalvojo, o tik atkurti val, nacionalinės sienas. E, šiandien ar vienas didžiausių ES pasiekimų dėl to e, suspenduota. Mes suspenduojame Europos transporto sistemą ir judėjimo laisvę. Mm. Kiekvienais metais E, žmonės atlieka apie 25 milijardus kelionių. E, tai aktualu ekonomikai, nes prailgė kelionės laikas, e, taip pat tai kenkia darbo laikui. Galiausiai tai nenaudinga vartotojams. Visi už tai turėsime mokėti ir turėsime laukti ilgiau. Pateiksiu labai išraiškingą pavyzdį, kaip neigiamai e, atsiliepia nacionalinių sienų uždarimas. Logistikos ekspertai sako, kad tai kainuoja 50 milijonų eurų kas valandą e, turiuomenį uždarytas nacionalinės sienas. Pavyzdžiui, palei Vokietijos, Austrijos sieną abi, į abi pusės kasmet pravažiuoja 8 milijonai automobilių, transporto priemonių ir, ir tai reiškia didžiulius papildomus kaštus, jeigu siena uždaroma. Parengtos studijos taip pat atskleidžia, kad iki 2025 metų visa ES praras 407 milijardus eurų. Valstybėms narėjams ir komisijai grįžimas prie Europos su valstybinėmis sienomis nėra sprendimas, bet to tai neišspręstų migracijos krizės. Ačiū pronė Ertuk. EKR frakcijos vardu toliau ponas Slatovski. Prašau, trims minutėms. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Transportas yra tarsi ekonomikos nervų sistema. Transporto sistemos, sistemos darbo iškraipimas reiškia um, pra, praradimus e, verslininkam, taip pat e, didesnius darbo kaštus. Taip pat galime e, ilgainiui tikėtis žmonių atleidimo iš darbo. Migracijos krizės kontekste tai beprecedentė padėtis. Migrac... E, transporto sistemos susidurs su, su dideliu krūviu. Sulaukiau daug elektroninių laiškų iš vairuotojų iš mano apygardos, kurie pasakoja apie susidariusią padėtį kali. Taip pat apie tikrus nusikaltimus įvykdytus ir kaip sunku e, vairuoti kelyje esant tokioms sąlygoms atrodo, kad situacija ir toliau blogėja. Lenkijos vairuotojai tikrai yra mūsų ekonomikos stuburas ir norėčiau kai ką pasakyti apie tai kalbėdamas čia. Mes nedažnai kalbame apie verslininkų, taip pat e, darbuotojų, vairuotojų kasdienį gyvenimą. Mačiau nuotraukas, e, kaip e, mėtomi akmenys įvažiuojančius pro šalį vairuotojus kas e, mokės už remontą automobi, transporto priemonių. Tie žmonės rizikuoja savo gyvybę, dirbdami savo darbą ir, žinoma, e, rizikuoja ir jų darbdaviai, kurie praranda tūkstančius eurų per dieną. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip migracijos krizė veikia transporto sektorių geležinkelio uh, jungčių uždarimas tarp valstybių narių. Kitas dalykas, taip pat tai, kas vyksta viduržėmio jūroje. Ir įvedus vienašališką kontrolę, tokia yra Europos transporto sektoriaus realybė. Ar taip viskas išliks ir ateityje, ar mes Lauksime, kol vairuotojai praras gyvybės dėl to, kad jie nesugebės apsiginti nuo išpolių, nuo migrantų išpolių arba vien dėl to, kad jie bus pernelik pavargę apsiginti. Norėčiau padėti, paraginti visus ieškoti investicijų, kaip padidinti vairuotojų ir transporto bendruomenės saugumą. Daug investuojame į infrastruktūrą Europos Sąjungoje. Manau, kad turėtume padėti ir infrastruktūros, tai yra kelių naudotojams. Nes to sektoriaus darbuotojų darbo sąlygoms neigiamai atsiliepia. E, migracijos krizė. Turime padaryti viską, kas mūsų galioje, kad jiems padėtume, ypač tiems, kurie yra palei es išorės sienas. Jei mūsų išorės sienas nebus pakankamai saugomos, niekas mums nepadės. Ir šiandieno erdvė tiesiog e, išnyks ir ekonominė žala tokio scenarijaus bus milžiniška ir ne tik mano šaliai. Todėl raginu komisiją siekti, kad būtų gyvendinti galiojantis įstatymai, nes kol kas taip nėra. Panie pošle, Dėkoju. Ačiū taip pat už jūsų kreipimąsi. Dabar žodis Alde vardu e, kolega Van Mintelberg. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia pasakyti, kad pirmiausia, čia mes kalbame apie humanitarinę krizę. Žmonių neviltis negali būti reiškiama skaičiais. Transporto sektoriui be abejo tai turi didžiulių pasiekmių. E, be jokios koordinacijos valstybės narės, kai kurios įdėkė laikiną pasienio kontrolę, tai kenkia laisvam prekių, asmenų ir paslaugų judėjimui. Mes šiandien išgirdome komisarę sakant, tą patvirtino ir kiti informacijos šaltiniai, kad nuo 5 iki 18 milijonų eurų Europos ekonomikai kainuotų šiandienų sistemos panaikinimas. Sistemos nuolatinės kontrolės atkūrimas kainuotų milijardus kelių transporto sektoriui. 1,7 milijardų eurų per metus tiek turėtų numatyti papildomų išlaidų kelių transportas. Be abejo, reikalingas europinis požiūris sprendžiant pabėgėlių problemą. Būtina numatyti tinkamą pakrančių ir sausumos sienų apsaugą, būtina turėti vienodas procedūras visose valstybėse narėse, būtina sudaryti didesnės galimybės legaliai migracijai. Tačiau būtina grįžti prie normalios šengeno sistemos, kur nebebūtų vidaus sienų kontrolės. Tai yra būtina, kad galėtume geriau reguliuoti pabėgėlių uh, krizę ir kad galėtume užtikrinti tinkamą transporto sektoriaus funkcionavimą. Kreipiuosi į Europos komisiją ir raginu, kad greičiau būtų parengtas dokumentas dėl imigracijos krizės poveikio transporto sektoriui. Manau, kad finansinė žala e, kitiems sektoriams susijusiems su transportu bus didelė. E, parlamentas lauks pranešimo Ir būtina, kad visi suprastų, kad Europa moka kainą dėl to, kad Europa susiskaldo, spręsdama pabėgėlių krizę. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Išklausysime kitų frakcijų atstovų. Pone Gonzalės Pienės, prašau. Ačiū, pone pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad ši diskusija apima daugelį aspektų. Daugeliu jų galiu pritarti, kai kas kelia susirūpinimą. Pažiūrėkime, kas yra tas migracijos fenomenas. Čia galime laikytis įvairiausių požiūrių. Reikia, kad sprendimai būtų efektyvūs, ilgalaikiai ir tvarūs. E, labai svarbu pabrėžti vaidmenį, kurį turi vaidinti įvairios struktūros, tos e, pirmiausia, kurios ieško laivų jūroje. Tarp kitų dalykų girdėjome jungtinių tautų atstovų sakant, kad viduržėmio jūra yra pats mirtiniausias jūros kelias. Tie laiveliai, kuriais vežami pabėgėliai, dažnai būna tokie maži ir tokie trapus, kad juos sunku atrasti dabartinių e, technologijų pagalba, pavyzdžiui, palidovinių sistemų pagalba. E, labai svarbu tinkamai suvaldyti tą krizę humanitarinių požiūrių taip pat, nei profesionalaus reikimo pasiruošimo, e, ieškant tų laivų ir teikiant pagalbą, nei reikimo finansavimo kol kas nenumatyta. E, šį darbą kol kas dirba valstybių narių saugumo tarnybos. Būtina padidinti valstybių narių pajėgumų šioje srityje kad būtų tinkama atliekamos paieškos ir humanitarinio gelbėjimo paslaugos. Tam reikia e, įrangos, tam reikia atitinkamo protokolo, kurio laikantis būtų galima veikti. Taigi pranešime daugelis aspektų mane neramina. Jeigu diskutuosime tik apie klausimus susijusius su konkurencingumu ir vidaus rinkos funkcionavimu, visų klausimų neišspręsime. Suprantu, kad tie klausimai yra svarbus, svarbus mums visiems, tačiau ar žinote, kas iš tikrųjų kelia susirūpinimą šioje diskusijoje? Ogi būtent mafijos įsigalėjimas, jos tvirtėjimas, ji naudojasi pabėgėliais, tiesiog e, pasiūlo, pavyzdžiui, apie mm, tam tikrą sumą eurai sumokėti kiekvienam žmogui ir jie veža tos pabėgėlius e, automobiliais ir kitaip žmonės nežino visų galimybių ir sutinka tiems nereikaliems svetliams mokėti tiek, kiek jie prašo. Žodžiu, ta mafija lopsta iš žmonių nevilties daug žmonių žūsta būtent dėl tokių pervežimų. Pavyzdžiui, žinome atvejį, kai e, automobilyje šaldytuve rasame Austrijoje buvo rasta per 50 mirusių pabėgėlių. E, be abejo, šita situacija yra gėdinga, gėdinga, nes kalbama apie tai, kad reikia apsaugoti tinkamą šengeno erdvės veikimą, bet kol kas ne viskas dėl to daroma. Klausimas būtų toks, ar rūpinamasi į srautų sklandumu Europoje, ar, ar jeigu manome, e, kad taip svarbu e, užtikrinti laisvą judėjimą, kodėl kai kurios šalis to nesilaiko. E, taip pat reiškiamas ne vienodas susirūpinimas dėl įvairių dalykų. Mes manome, kad ES reikia įtvirtinti daugiau demokratijos ir žmogaus teisės iškelti į pirmą vietą. Ačiū. Dėkoju. Dabar išklausysime žaliųjų frakcijos vardu pasisakančią Karibą Delį. Prašau. Dvi minutės, prašom. Gerbiami kolegos, mūsų prašoma diskutuoti apie pabėgėlių krizės poveikį transporto sektorių Europos Sąjungoje. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad tokia formuluotė man labai nepatinka, į mane žaidžia. E, kiek, žinau, 2015 birželių mirė žmonių prie Lemanšo tunelio ir kitur juk geležinkelio sektorius dėl to poveikio didesnio nepajuto. Rūpjūtis 2015 70 pabėgėlių e, mirė Austrijoje, e, sunkvežimėje šaldytuve. Juk ne kelių transportas nukentėjo. 4000 e, žmonių miršta per metus nuo 2014 metų viduržėmio jūroje. Juk ne jūrų transportas čia patyrė didžiausių nuostolių. Tad nereikia baksnuoti vis pirštais į pabėgėlius. Labai dažnai frakcijoje, e, frakcijoje ENL, e, ponios Liupen frakcijoje, e, girdimi įvairūs pareiškimai. Ten viename iš pranešimų buvo kalbama apie sienų apsaugą. Ir buvo pasakyta, kad tame pranešime, ir cituoju, kad labai gaila, kad yra pabėgėlių krizė, daugelis prekybos laivų 2015 metais turėjo pakeisti savo maršrutą tam, kad galėtų dalyvauti gelbėjimo operacijose. Bet juk problema ne pabėgėliai, ar ne? Galbūt problema yra tie nelegalūs vedliai. Būtent dėl konfliktų Sirijoje ir kitur žmonės bėga iš savo šalių ir ypatingai vis, dėl viso ko kaltas yra negebėjimas valstybių narių tinkamai priimti tos žmonės. Taigi Europos komisija ir kolegoms čia noriu išsakyti kreipimasi. Negalima kalbėti apie migracijos krizybusės poveikį transporto sektoriui, kol nepabandėme atlikti visko tai krizai išspręsti. Galėčiau pasakyti štai ką, štai mano teritorijoje. E, yra e, meras Daniel Kerem Jis įkūrė pabėgėlių stovyklą, humanitarnę pabėgėlių stovyklą, kur žmonės primami oriai. Kiti pabėgėliai, kitose šalise, kai kurie, pavyzdžiui, Bulgarijoje pabėgėliai surišami, kiti paliekami lygimo valiai pasienyje. Europinis atsakymas turi būti iš tikrųjų orus ir sąžininkas, čia mums tenka atsakomybė visiems. Turime tinkamai parinkti žodžius prasme to, ką sakome ir turime tinkamai suprasti veiksmus, kuriuos patys darome. Tad nustokime visų kuo kaltinti imigrantus. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, ponė deputatė Deli. Nematau. Kolegos Maier salėje, jo greičiausiai nėra. Bet matau ponę Kristiną Morvai. Prašau, žodis jums. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš šešis su pusę metų dirbu Europos parlamente. Ir aš išmokau mąstyti europietiškai. Tai nereiškia, kad intelektualiai daug ūktelėjau nuo tada, ką žinojau anksčiau. Bet išmokau tam tikrų manipulacinio mąstymo ypatumų. E, jūs galite prakišti savo keistas idėjas ir siūlyti jas žmonėms. E, jeigu turite žiniasklaidą, kuri sutinka tas idėjas savotiškai parduoti. Pone komisarė dalyvauja čia, mums kalba apie dramatiškus dalykus, apie tai, kiek kainuos e, vėl pakartotinis kontrolės sien, pasienio kontrolės vidau, prie vidaus sienų įvedimas, kiek dėl to turės sumokėti Europos mokesčių mokėtojai. Bet gal gana e, e, to, to dėlsimo ir gal laikas susitvarkyti su ta netvarkinga imigracija. E, mes turėtume plėtoti legalią migraciją. Tai reiškia, kad galėtų atvykti visi legaliai. Ir jeigu tos šalis, kurios nori iš. Bet kai kurios šalis nori išsiųsti atgal imigrantus, kitos nu, mielai juos pasiliktų. Bet tiesiog nustokit grūsti vengriai tą švarkelį, kurį jinai nenori tilpti. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar primsite klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą iš kolegos Polčiak? Prašau klausti. Aš taip, taip, priimu klausimą. Tai vienas iš mano politinių priešininkų, kodėlgi ne? Prašom klausti. Pusė minutės jūsų klausimui. Dėkoju, kad priimėte mano klausimą, mėla kolegė. Aš negaliu pritarti tam, ką sako mano kolegė. Tad turiu konkretų klausimą. Tai, kad buvo uždarytos sienos Šengeno erdvėje, sakote, neturės poveikio ES valstybėms, ar ne? Tokia yra jūsų nuomonė. Bet jūs juk puikiai girdėjote tai, ką pasakė ponia Taisen. O jūs manote, kad poveikio finansinio nėra ir baigta. Kaip čia tai paaiškinti, gal galėtumėte atsakyti? Ačiū už klausimą. Tai reiškia, gal vertimas, sako kalbėtoja, buvo neteisinga, tad pasakysiu angliškai. <laughs> Aš Suprantu, kad kaštai yra didžiuliai vidaus sienų uždarimo. Ir e, aš galvoju apie savo šalies piliečius, apie vengrus. Tačiau reikėtų pagaliau užbaigti tą netvarkingą migraciją. Šiandieninė sesija yra pasirengimas kitai sesijai. Ar dar vėlesniai sesijai kur bus paskelbta, kad visa migracija turėtų būti legali. O mes, vengrai, to nenorime. Tad gana mus versti sutikti su tokiais dalykais, kurių mes nenorime. Ačiū. Ačiū. Prašom kolegos atminti, kad pusę minutės skiriama klausimui ir pusę minutės atsakymui. Kągi. Toliau Andordelį. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Ne tik krizė ir e, konkurencijos baime kyla, kyla kaip problemos transporto bendrovės, bet ir, ir, transpo, ir migracijos krizė dėl didėjančios sienų kontrolės. Jie jiems vis ilgiau užtrunka pristatyti prekes ir didėja dėl to jų kaštai. Be to neįmanoma planuoti ateičiai, vežant jautres prekes. Taip pat nukenčia ir keleiviai, ir aplinka. Negalima leisti, kad vėl turėsime keturioms laisvėms ir bendrai rinkai. Tai mums reikia laikytis visų būtinų taisyklių. Be to turime sižvelgti tai, kad vairuotojų darbo vieta ir Europos kelių sistema su visais pavojais ir rizika. Sunkvežimių vairuotojams kyla grėsmės didesnės negu anksčiau. Jų darbo sąlygos jiems, aišku, labai svarbios, todėl direktyva 89 turi būti išlaikyta ir reikia užtikrinti sveikas darbo sąlygas sunkvežimių vairuotojams. Taip pat reikia galvoti apie turizmą, nes teroristiniai išpoliai ar jų grėsmė turi didelį poveikį turizmą. Beveik 10 procentų Europos BVP sukūrėme turizmo sektorėje. O tai rodo, kad šis sektorius yra svarbu nuostoliai jame turėtų poveikį visą Europos mechan... E, ekonomikai. Reikia galvoti apie mech... E, paramos mechanizmą, kuris padėtų kompensuoti MVI jau patirtus nuostolius turizmo sektoriuje. Norėčiau paklausti, ką komisija galvoja apie tokią idėją. Ačiū, ponė Deli. Tad toliau, ponė Ajala Sender. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Na, dar kartą turime padaryti išvadą, kad turime mokėti didelę kainą dėl to, kad trūksta mūsų politikos koordinavimo. Ir mūsų sugebėjimo trūkumas sušvelninti šias nelaimės. Taigi mūsų politikai daug ko trūksta ir dėl to migracijos srautai Europoje mums labai daug kainuoja. Šengenas yra vienas iš e, vengiausios socialios Europos simbolis. Ir, pana komisarė, mes pritarėme komisijos ketinimams atidaryti sienas kaip galima greičiau ir tuo pat metu sukurti geresnę tvarką, kaip tenkinti migrantų ir prieglošio prašančių žmonių poreikius. Tai yra gyvybiškai svarbu visoje mūsų teritorijoje. Mums reikia sprendimų transporto sektoriai. Reikia užtikrinti humanitarinius koridorius, apie juos kalbame jau seniai. Tai yra sprendimas, kaip išvengti daugiau kančių ir mirčių. Taip pat oro koridorius e, reikalingas iš Graikijos. Šios dalykus galėtų koordinuoti taryba ir tokiu būdu galėtume pagerinti situaciją. Tačiau sprendimų prieimimo procesas yra klaidingas, e, fragmentuotas, visi bando išvengti atsakomybės. Mums reikia koordinuotų veiksmų, kad palengvintume transporto situaciją ir užtikrintume dirbančių ten saugumą. Mes taip pat e, smerkėme nacionalinių vyriausybių tendencijas daryti, galvoti apie save tik tai ir kelti kliūtis laisvam judėjimui. Reikia nugalėti praeities klaidas, nereikia, kad reikia išvengti to fragmentuoto sprendimo prieimimo. Reikia užtikrinti socialinės ir žmogaus teisės visoje Europoje. Labai ačiū. Toliau Engel Džambaskė. Pusantros minutės. Labai ačiū, ponia Piringi, kolegos, ponia Tyson. E, diskutuojame vėl apie migraciją ir man atrodo, kad kalbame skirtingomis kalbomis, nors ir yra vertimas. Atrodo, kad kai kurie kolegos nemato skirtumo tarp pabėgėlių ir migrantų. Ir po to jie nustemba, kai kyla teroristų išpoliai tokie kaip Paryžioje ir Bruselėje. Ši migracijos krizė turi didžiulį poveikį transporto sektoriui. Tarptautiniais maršrutais dirbantis vairuotojai ir bendrovės nerimauja, kad jeigu ši krizė tęsis, kontrolė vis bus griežtesnė, o tai reikš jiems milijonus, milijoninius nuostolius. Komisija sako, nuostoliai bus nuo 5 iki 18 milijardų eurų. Tai savo ruoštų dar atgrasys žmonės nuo keliavimo. Tam, kad išlaikytume šengeną ir vidaus rinkos veikimą, turėtume stikrinti vidaus sienų kontrolę. Pabaikime tą vidmaidavimą. Kai kurios valstybės galbūt yra šengeno dalis, o kitos negali jomis būti. Mes, bulgarai, jau nebenorime būti šengene, nes naus iš tokios negausime. Tuo pat metu ES bando susitarti su Turkija ir nori, kad Turkija saugotų mūsų sienas. Tokiu būdu mes atveriame sieną Turkijai, turkų kalbai tapti ES oficialią kalbą. Ačiū, ponia Džambaskė. Prieš jūs kalbėjusi ponia Jala Sender norėtų jums užduoti klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Gerai, prašom. Ačiū, pirminkė. Norėjau priminti gerbiamam kolegai, kad pabėgėliai ir migrantai nėra teroristai, todėl jo pareiškimas buvo klaidingas. Gerbiama kolegė, čia nebuvo klausimas, o teiginys. Tai jūs pažeidėte parlamento taisyklės, tačiau aš jums atsakyti. Su. Atvykite prie Bulgarijos-Turkijos sienos ir pažiūrėkite pas pati, kas yra, įstikinkite pati, kas yra nelegalus migrantas, kas yra pabėgėlis. Jūs sakote, kad e, Ar sakysite, kad e, jauni 30-mečiai vyrai yra tas pats kaip e, moteris su vaik, mažais vaikais? Atvykite ir įstikinkite pati savo akimis. Pone Bilbao Barandika, Ačiū, pane pirinkė, komisarė. Šią savaitę daug kalbėjome apie politinį ir humanitarinį migracijos krizės poveikį Europai. Sienų kontrolės gražinimas taip pat reikš 18 milijonų papildomų eurų sąskaitą. Tai yra tris kart daugiau negu tas fondas, kurį numatėme pagal sutarimą su Turkija, jeigu prie to dar pridėsime tą faktą, kad investicijos praras savo vertę, bus mažėjamas, mažės BVP, ką komisija, nu, galės, ką komisija darys e, prieš tas priemonės, kurios trikdo žmonių ir prekių judėjimų į Europos Sąjungoje. Kokių priemonių ketinate imtis, kad tas, tos kaštus, kurie grėsia, padengti? Ačiū. Dabar Marikas Inveržija. Duple. Dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė už tai, kad jūs dedate pastangas kalbėti visomis ES kalbomis. Taip, prekybos laivai turi nukrypti nuo savo kurso, kad galėtų gelbėti gyvybės. 800 laivų tai padarė 2014 metais, dažniausiai viduržėmio jūroje. Reikia pasveikinti juos už tokią iniciatyvą. Jie atliko savo pareigą, jie laikys tarptautinės teisės normų. Čia jie. Tačiau e, žmog, e, pabėgėlių komisariatas vis e, pranešė apie tai, kad problemos gali didėti, jie bijo teisinių problemų išaugimo, gali, jie jaudinasi dėl e, karinių konfliktų įsiplėskimo. 375 žuvusiai 2015 metais. Taip, ši jūra pati e, viena iš tų, kur žūstama daugiausia. Taip, operacijos tęsiasi. 95 milijonus kainavo Italijos gelbėjimo operacijos. E, E, be abejo, e, e, būtina pasitelkti ir karinės priemonės, kad kovoti jam būtų su nelegaliais vedliais. Tų nelegalių vedlių tinklas vis persiorganizuoja, persitvarko, pabėgėliai patiria vis didesnę riziką, o šie uh, uždirba vis daugiau žmonių nevilties. Uh, Šis nelegalus pervežimas yra po ginklų prekybos ir narkotikų prekybos pagal, trečiasis pagal pelną e, tiems nelegaliems vedliams. Nuo 2013 2013 metų 13 milijardų eurų buvo panaudota uždaryti sienoms, o rezultatas koks? Tie pinigai būtų buvę daug naudingesni, jie būtų panaudoti e, pabėgėlių teisėms užtikrinti, migrantų teisėms užtikrinti, oriam tų žmonių prieimimui. E, būtina kad būtų sprendžiama humanitarinė pasaulyje krizė, kuri vyksta mūsų e, šalyse. Būtina atidaryti vidaus sienas, būtina imtis ES bendrų veiksmų, kad būtų žmonės gelbėjami jūroje, atidaryti būtina pabėgėliams humanitarinius koridorius ir numatyti legalius būdus atvykti žmonėms į ES, kad jiems nereiktų naudotis mafijos paslaugomis. Jeigu būtų laikomasi tarptautinės teisės ir ES teisės, mums nereikėtų šiandien tuos e, surrealistinės diskusijos. Ačiū. Dėkoju. Pone Veržė. E, e, Toliau žodis parlamento nariui ponui Pospišil. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti komisijos nariai už tai, ka, už visą sutiktą informaciją. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Aš taip pat parašiau straipsnį apie e, galimas Šengeno e, sistemos praradimo grėsmės Čekijos Respublikai. Jei jos neteksime, e, tai mums kainuos 500 milijonus eurų. E, Čekijos Respublikai. Taigi reikia manyti, kad per metus prarasime nuo 8 iki 9 milijardų eurų ES per metus ir aš manau, kad tie skaičiai yra teisingi komisijos narė. Yra ir kitų problemų. Jei atkursime valstybinės sienas, tai nepaprastai paveiks žmonės, kurie dirba vienoje valstybėje, o gyvena kitoje. Tai taip pat turės didžiulį poveikį trumpoms kelionėms, turizmui, e, praradimai bus milžiniški ir ne tik ekonominiai, bet ir kitokie. Žmonės nustos keliauti, lankytis vieni pas kitus. reikėtų kalbėti ir apie skaičius atspindinčius pasitikėjimą Šengeno sistema. Daugybė europiečių nepasitikė Šengeno erdve ir Šengeno sistema. Daugelis žmonių sako, kad jie pasisakytų už tai, kad atsirastų valstybinės sienos, nes jiems atrodo, kad ES e, nesugeba tinkamai spręsti migracijos krizės. Komisarė, mes manome, kad šiandienas yra labai svarbus, todėl turėtumėte atsižvelgti ir į visuomenės nuomonę, bei nedėlsiant pasiūlyti priemonės kovoti su kontrabandininkais ir e, tos, tais, kurie perveža žmonės, kaip spręsti e, migracijos krizę. Aš pasisakau už SAIS aš pasisakau už laisvanorišką asmenų perskirstimo sistemą, nes manau, kad privaloma sistema tikrai ne, neužtikrins didesnio pasitikėjimo šiandieno, tik susilpnins jį. Toliau o, ponas Francisko Asys. Ačiū pirmininkė, ponė komisijos narė. Dalinis šiandieno sistemos uždarimas neigiamai, jau neigiamai atsiliepė e, bendryje nesugebėjo išspręsti jai tekusios užduoties migracijos krizės. Aš kalbu apie Europos, nekalbu apie Europos komisiją, kai apie tai kalbu, nes komisija e, įdėgė visą eilę priemonių, rimtų priemonių kovodama su migracijos krize ir negalime to paneigti. Tačiau e, problema yra kai kurių valstybių narių elgesys. Pastaruoju metu kelios es narės imasi priemonių, kurios akivaizdžiai pažeidžia Europos projekto dvasę. Girdime, kad valstybių narių vyriausybės kalba apie išimtinės situacijas, kartais girdime atvirai ksenofobiškų kalbų. Tai klausimai, kuriuos bandome spręsti ir ypač kai siūloma suspenduoti Šengeno e, erdvės taisyklės. Tačiau Šengenas yra nepaprastai svarbus ES projektui. Vienas iš pamatinių ES projekto principų yra laisvas judėjimas. Ir be neigiamo ekonominio poveikio reikia nagrinėti ir tai, kokią žalą atneš tai atneš visai Europai. Europai iškilo grėsmė būtent dėl tokio elgesio pastaruoju metu. Ir iš ekonominio požiūrio taško, kaip ir kiti kolegos sakė, pasiekmes gali būti labai neigiamos. Todėl raginu komisiją ir toliau tęsti pastangas ir raginti valstybės, priminti valstybėm narėms apie jų pareigas ir apie prievolę dirbti Europos dvasia. Ačiū, ponesys. Ir dabar žodis parlamento nariai Agnes Janherius. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Praėjusį mėnesį e, buvau susitikusi, važiavau draugę su e, Vilkikų vairuotojais Junktinė karalystė ir man ir jiems tai buvo įdomi kelionė, nes nežiūrinti tai, kad e, mes kirtame kalė, kelionė nebuvo labai saugi. po gento e, palei Prancūzijos sieną. E, matėme pabėgėlius, kurie vaikščiojo palei e, greitkeli ir kovo mėnesį aptik, buvo aptikta pabėgėlių pasislėpusių vilkikuose, kale buvo nelaimingų atsitikimų ir tų atsitikimų sąrašas tik ilgėja. Aš suprantu, ką komisija sako, kai kalba apie tai, kad, ekonomi, kad sienų uždarimas grėš, grėsia ekonominėmis pasiekmėmis, bet ponė komisijos narė, galbūt galima būtų daugiau imtis pastangų ir geriau apsaugoti transporto sektoriaus darbuotojus. Ačiū. Ačiū. Dabar prasidės pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Ir pirmiausia žodis parlamento nariui Šon Kelly. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Žinau, kad egzistuoja problemos e, transporto sektoriuje dėl migracijos, tačiau aš nežinau, kad jos tokios sudėtingos, kaip buvo pristatyta, nors pristatyti skaičiai yra labai migloti. Jeigu kalbame apie e, žalos mastą nuo 5 iki 8 milijardų eurų, tai ar 5 ar 8, nes skirtumas yra, reikėtų tiksliau kalbėti. Tai labai rimtas dalykas ir žinau po, iš pokalbių su Airijos. E, e, rinkėjais tai ir, ir žinau, kad šeštadienį, e, pavyzdžiui, mano šalyje bus svarbus renginys. Žmonės žino, kad e, žmonės mano, supranta, kad jų gyvybėms grėsia pavojus dirbant savo darbą. Todėl mes turime bandyti tą situaciją spręsti savo piliečių labui, nes jie e, gabena prekes Europos Sąjungą. Taip pat turime legalizuoti migraciją. Kol neatsiras e, legalių kelių, neišspręsime nieko. Nes kai, yra, kai situacija yra nelegali, tai reiškia, kad viskas yra toleruojama. E, komisija privalo už, patraukti valstybės narės, kad jos bendradarbiautų. Tai vienintelis būdas. Now, Dėkoju kolega Mamikins. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, apie ką šiandien mes kalbame? Kalbame štai apie ką, apie migracijos krizę, o ji turi įtaką transporto sektoriu, tačiau migrantų krizė įtakoja visas rytis, visą europinį projektą. Jeigu panalizuotume priežastis, kodėl migracijos krizė yra tokia didžiulė, kodėl taip plačiai E, išplitus atsakymas yra vienas. Buvo padaryta daugybė klaidų užsienio politikos rytyje. Mes kaip ES padarėm tas klaidas. Kiekviena valstybė narė taip pat klydo individualiai priimdama sprendimus ir jau daugybę metų. Migrantai atvyksta iš tų šalių, kur mes, europiečiai, jeigu atvirai kalbėtume, e, nunešėm karą Mes ir mūsų partneriai ten yra palikę savo pėdsaką. Pėdsaką migrantai nėra iš niekur. Mes žinom, kodėl jie šiandien čia prie mūsų durų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Jakovčič, prašau. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė. Ačiū, kad suteikite galimybę kalbėti. Aš tikiuosi, kad jūs ir kitiems išaldę kolegoms teiksim galimybę pasisakyti, nes jūs nepas, ne, nepatiksliot iš pradžių, ar tai bus. Ačiū. Šengeno e, zonos sukūrimas yra vienas didžiausių ES pasiekimų. Šengenas ne šiaip savo yra ne lengvas būdas kirsti sienas. Tai nėra tik tai galimybė mažiau laiko praleisti e, eilėse e, Šengenas reiškia žymiai daugiau, tai yra simbolis. Būtent dėl to šiandieną būtina išlaikyti, turėti jį ateityje. Turime padaryti viską, ką galim. Migrantų krisė yra didžiulis iššūkis. Ir netai paprasta ją išspręsti. Suprantu, kad mes čia kalbame apie didžiulius pinigus, apie didžiulius kaštus, bet šiandienas yra mūsų laisvės simbolis ir aš tikiuosi, kad Europos komisija valstybės narės padarys viską, kad šiandieno erdvė būtų išsaugota. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar laikas pasakyti kolegoms iš tos pačios frakcijos. Kolega Žozef Farija, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad turiu galimybę pasisakyti, kalbant apie šiandieną, apie migrantų krizę. Tačiau didžiausia problema yra viduržėmio jūros zona. Tai migrantams pavojingiausia vieta. Tūkstančiai migrantų tampa e, nelegalių vedlių aukomis. Jie nežino net savo vedlių pavardžių, nežino, kaip vadinsis tie laivai, kuriais plauks. Tai e, ši problema yra susijusi su išorės sienų apsauga. Negalima, aišku, viduržėmio jūroje pastatyti sienų ar užsitverti tvorų, kaip norėtų padaryti daugelis e, žmonių per pirmąjį pusmetį. Trečdalis visų migrantų, kurie atvyko į Europą 2015 metais, e, patyrė problemų jūroje, daugelis jų žuvo mes turėtume veikti. Veikti toje viduržėmio jūros dalyje, kur problemų daugiausia, kad jų neliktų. E, Europos saugumo agentūra turėtų turėti galimybę veikti aktyviau. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai komisariai Marijanai Taisin. Prašau, žodis jums. Eh, Gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti iš viso širdies už tą įdomią diskusiją. Mes apsikeitėme požiūriais, nuomonėmis ir iš tikrųjų Europos komisija labai aktyviai yra įsitraukusi šią diskusiją. Mūsų prioritetas yra spręsti pabėgėlių krizę, daryti viską, ką galime, kad būtų veikiama prevenciniu būdu užkertant kelią terorizmui. Turime šiandien diskutuoti apie kriz, migrantų krizės poveikį transporto sektoriui. Ir šiandien apie tai pirmiausia turime diskutuoti. Pasienio kontrolė, kuri buvo atkurta, turėtų būti lagi iki nuo pobūdžio ir išnykti vėliausiai šių metų pabaigoje. Kaip praeis tas 8 mėnesių laikotarpis? Aš kalbėjau apie etapais išdėstytą Europos komisijos planą, kovo ketvirtą dieną jis buvo pristatytas. Tai yra etapų planas, kad būtų normalizuota situacija Šengeno erdvėje, ten viskas išdėstyta detaliai. Ir mes e, turime tokią mintį, kuriai pritarėma ir čia. Šengeno erdvė yra ES integracijos vienas iš pozityviausių pavyzdžių. Jį reikia saugoti, puoselėti ir kuo greičiau užtikrinti Šengeno erdvės veikimo normalizavimą. Komunikate be kita ko buvo pasakyta, kad Šengeno taisyklių nesila, nesilaikimas turi didžiulę kainą. Tiek finansinių požiūrių, tiek laisvės praradimo požiūrių. Tad mes norėtume, kad normali patėtis būtų atkurta kuo greičiau, kad vidaus sienų kontrolė būtų panaikinta kuo greičiau. Mes taip pat išdėstėme savo plane, ką valstybės narės turi nuveikti, kad būtų grįžta prie normalios padėties kuo greičiau. Europos komisija stebės situaciją prie vidaus sienų, prie išorės sienų ir galiu patikinti, jog yra pateikti vertinimai E, tų kaštų, apie kuriuos kalbėjome, jie yra tikrai didžiuliai. E, išanalizuosime mums pateiktus duomenis ir pateiksime jums naują informaciją, kad galėtume matyti pilnesnį visumos vaizdą, kiek ES tai galėtų kainuoti. Tačiau, kad ir kokios bebūtų tos sąnaudos, tikslas yra toks, kad Schengeno erdvė grįžtų į savo normalią būklę. Ir mes juk žinome, kad kaina yra didžiulė tų taisyklių nesilaikymo tiek transporto sektoriui, tiek ES apskritai. Ir turėtume kalbėti ne tik apie poveikį transporto sektoriui. Jeigu nusigręšime nuo Šengeno, e, labai didelę kainą teks mokėti visai ekonomikai, ES piliečiams ir taip pat e, tai reiškia, kad nebeveiks įsidarbinimo pasienyje sistema Būtent dėl to aš manau, kad bendradarbiavimą, grįšim prie normalaus bendradarbiavimo ir tą krizę galėsime užbaigti. Kad laisvas kapitalo ir prekių judėjimas būtų užtikrintas, asmenų judėjimas, kad būtų užtikrintas. Transporto sektorius yra labai svarbus mūsų visai ekonomikai. Tad galiu patikinti, kad visi Europos komisijos nariai ir kolega atsakingas už transporto sektorių ypatingai yra pasirengęs daryti viską, kad būtų koordinuojamos valstybių narių pastangos, nes tikrai labai svarbu tai, e, visą tai atlikti. Ačiū už įdomią diskusiją, ponė pirmininkė. Ačiū. Dėkojame. Komisijos mm, nariai už šį pasisakymą.